deklaracijomis. Man atrodo toks elgesys keistas, nes tos deklaracijos yra svarbi mūsų veiklos ir darbo dalis. Dabar balsuosime. Pirmiausiai balsuosime dėl ponės Beres pranešimo e, dėl reglamento 1927-2006 teikiančio Europos pristatymo prie globalizacijos padarinių fondą už prieš laikę pritarta. Dėl tiesiogros rezoliucijos balsuosime vardiniu būdu, balsuoti pradedame. Ir visi balsavote, balsuoti baigiame. Aiškiai, balsų daugumą pritarta, todėl balsuojame dėl šešių rezoliucijos projektų dėl padėties Palestinoje. E, Balsuosime dėl e, visų šių rezoliucijos pasiūlymų už prieš susilaikę pritarta aiškia balsų daugumą. Sveikiname. Kitas darbotvarkės punktas tai yra balsavimas dėl e, aplinkos saugos komiteto teikimas rezoliucijos dėl šios lygos sustikimo Rio plus 20. Pradėkime nuo ketvirtosios pastraipos, kas už, prieš, susilaikė, pasitikslinkime elektroniškai, balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Pritarta. 19 pakeitimas, balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, prieš, susilaikė atmesta, kas už antrąją dalį, tiksliau jį atkrinta šiuo atveju. Šeštoji pastraipa, trečias pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. Aštuntoji pastraipa, jei ponas Lainin pateikė žodinį pakeitimą, aplinkos saugos komiteto pirmininkas, ačiū pirmininkė, norėjau tik tai paaiškinti aštuntosios pastraipos formuluotės, nes jos šiek tiek klaidina. Senoje teksto versijoje yra formuluotė is concerned, susirūpinusi dėl uh, Rio <clears throat> aukščiausio lygio sustikimo rezultatų. Manau, kad žodį is concerned reikia pakeisti žodžiu concerning kad nebūtų neigiamas, nesusidarytų neigiamas įspūdis, e, mes norime, kad ekonomika vystytųsi ekologinė linkme. Ar niekas neprieštarauja šiam žodiniam pakeitimui, niekas neprieštarauja, kas už, prieš susilaikė, pritarta. 24 pastraipa 16 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė, pritarta atmesta. Gal norite pasitikslinti elektroniškai, galime tai padaryti. 16 pakeitimas, pradedame balsuoti, balsuoti baigiame. Akivaizdžiai, aiškiai atmesta kolegas. 25 15 pastraipa iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, prieš susilaikė pritarta, kas už antrąją dalį, prieš susilaikė atmesta, trečioji dalis, kas už, kas už trečiąją dalį, prieš susilaikė, reikia pasitikslinti dėl trečiosios dalies 25 pastraipos balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Pritarta. Dvyliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmestą. Ketvirtasis pakeitimas, už, prieš, susilaikė atmestą. Norėtumėte pasitikslinti gerai tikslinomis dėl ketvirtojo pakeitimo. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Pirmasis 28 pastraipos pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. 20 pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. 29 pastraipa balsavimas dalimis, kas už pirmą dalį prieš susilaikė pritarta, kas už antrą dalį tiksliau vardinis balsavimas už dėl antrosios, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta trečioji dalis. Kas už, prieš susilaikė vėl, pasitiksinkime elektroniniu būdu dėl trečiosios dalies. Balsuoti baigiame. Pritarta. 34 pastraipa vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pasitikslinkime dar kartą elektroniškai, pradedame balsuoti, balsuoti baigiame. Atmesta. Penktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Dabar pereikime prie 38 pakeitimo balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, prieš susilaikė pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaikė. Reikia vėl tikslintis elektroniškai, pradėm balsuoti dėl antrosios dalies, balsuoti baigiame. Pritarta. Tryliktasis pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Dabar grįžkime prie 39 pastraipos originalios versijos. Vardinis balsavimas, balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Ne, dar nebaigėme. Ar visi suspėjote balsuoti? Ne, dar kartą pradedame balsuoti, balsuoti baigiame. Deja, turime dar kartą pakal, pakartoti balsavimą, nes kaip e, matote monitoriuose mes e, e, dabar jau balsuojame dėl 39 paragrafo originalios versijos. Balsuoti pradedame. Balsuoti pradedame. Kolegos, turėkite kantrybės. Dabar pradedame balsuoti, dabar jau baigiame. Pritarta. Keturisdešimtosios pastraipos šeštas pakeitimas už prieš susilaikę atmestą. Balsavimas dalimis 40 pastraipoje pirmąją dalį už prieš susilaikę pritarta, kas už antrąją dalį prieš susilaikę pasitikslinkime elektroniniu būdu. Balsuoti pradame dėl antrosios dalies 40 pastraipos. Balsuoti baigiame. Pritarta. Vardinis balsavimas dėl 70 pataisos, balsuoti pradame ir baigiame. Atmesta. 14 D pakeitimas už prieš susilaikę atmesta. 24 pakeitimas vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Keturiasdešimt septintoji pastraipa, balsavimas dalimis, kas už pirmąją, prieš. Mm, mm. Nelabai suprantu, ar kairi salės pusė už ar prieš balsuo. Taigi dabar kas už, prieš susilaikė, pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaikė, pasitikslinkime elektroniškai. Dėl 47 pastraipos antrosios dalies pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Kas už trečiąją dalį dabar, kas prieš susilaikė Bijau, kad vėl turėsime pasitikslinti. Dėl trečiosios dalies elektroniškai pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Devintasis pakeitimas. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar balsuosime dėl 23 pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 50 pastraipa iš dviejų dalių, kas už pirmąją, kas prieš, susilaikė, pritarta, kas už antrąją, kas prieš, susilaikė. Reikia vėl pasitikslinti elektroniškai, pradėjome balsuoti dėl antrosios dalies. 50 pastraipoje balsuoti baigiame. Pritarta. 54 pastraipa vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 59 pastraipa kas už, prieš, susilaikė, Suprašau, bet vėl turime pasitikslinti elektroniškai. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Peritarta. 60 e, paragrafas iš dviejų dalių. Pirm, dėl pirmosios vardinių balsų e, būdų balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Antroji dalis taip pat vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Taip pat pritarta 61 pastraipa, kas už, prieš susilaikę. Tikslinamės elektroniškai, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 65 pastraipa, kas už, prieš, susilaikė. Manau, kad atmesta. Gerai, pasitikslinkime, pradėme balsuoti. Balsuoti, baigiame, pritartę. Dabar 21 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 67 pastraipa, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikslinkime elektroniniu būdu, balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Pritartam. 17 pakeitimas, kas už prieš susilaikė pritarta. 10 D už prieš susilaikė atmesta. 71 pastraipa balsavimas dalimis, vardinis balsavimas dėl pirmosios dalies. Balsuoti pradedame ir baigiame. pritarta, antroji dalis, kas už, prieš, susilaikę, tikslinamės elektroniškai, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 15 D pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta 80 pastraipa, kas už, prieš susilaikę pritarta, bet e, manau, kad jūs e, norėsite tikslinimuose, taigi kartuojame balsavimą elektroniniu būdu, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 87 pastraipa. 22 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmestą. 89 pastraipa vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. pritarta. 93 pastraipo vėl vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta 96 pastraipa iš dviejų dalių, kas už pirmąją, prieš susilaikė pritarta, kas už antrąją, prieš susilaikę, tikslinamės elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame, ne, dar nebaigiame, taigi balsuoti dar galime. Dabar jau balsuoti baigiame. Atmesta. 11 D pakeitimas, kas už, prieš susilaikę atmestą. 18 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ką konstatuojama dalis iš dviejų dalių. Vardinis balsavimas dėl pirmosios pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Vėl vardinis balsavimas dėl antrosios dalies. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Taip pat pritarta nedidelė balsų persvara. Balsuokime dėl e, viso rezoliucijos teksto. Vardiniu būdu pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Aiškiai balsų persvara pritarta. Sveikiname. Dabar balsuosime dėl užimtumo socialinių reikalų komiteto teikimo rezoliucijos projekto dėl Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo. Pradėkime nuo antrojo pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Balsuojame dėl penktojo pakeitimo originalios versijos, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar balsuojame už ketvirtosios pastraipos originalią versiją, už prieš susilaikę pritartą. Pirmasis D pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar pereikime prie septintojo pakeitimo, kas už prieš susilaikę. Man nelabai aiški mūsų salės centrinės dalies pozicija balsuojant dar kartą už prieš susilaikę pritartą. Ketvirtasis pakeitimas vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Balsuokime dėl rezoliucijos teksto, kas už, prieš, susilaikę, pritarta. Noriu pasveikinti pasiūlymo autorius ir paskutinis balsavimas šiandien, pono DAF ir kitų pasiūlymas, teikiamas pasiūlymas dėl rezoliucijos pagal darbo tvarkos taisyklių 19 straipsnio 6 dalį dėl ES ir Maroko žuvininkystės partnerystės susitarimo. Prieš pradedant balsuoti, suteiksiu žodį ponai DAF pirmininkė. Pasiūlymų dėl rezoliucijos e, e, teikiama nuoroda į galimybę kreiptis į teismą. Ir šio pasiūlymo tikslas yra patikrinti, ar siūlomas, rengiamas sustarimas atitinka mūsų sutartyje įtvirtintus įsipareigojimus laikytis tarptautinės teisės nuostatų. Šiuo galimu kreipimusi į teismą nebus sustabdyta galiojant nebus sustabdytas dabartinio sustarimo galiojimas, tačiau taip galėtų būti uh, statomas tam tikras precedentas, nes parlamentas privalo užtikrinti mūsų visų susitarimų e, integruotumą. Ačiū, ponai Daf. Balsuokime vardiniu būdu dėl rezoliucijos pasiūlymo. Pradedame balsuoti. Ir visi balsavo, dėl balsuoti baigiame. Atmesta. So that was our last item. We vote. Paskutinis darbo tokias punktas, dėl kurio balsavome. Dar turiu paskelbti kelis pareiškimus čekų kalba, juos perskaitysiu. Odůvodnění jejich přijetí a postoje komise.